Posėdis baigiamas. Kito posėdžio metu gausite šio posėdžio protokolą, niekam neprieštaraujant. E, įtrauksime e, šiandieninio posėdžio metu patvirtintus rezoliucijos projektus, juose bus ir jūsų vardai ir pavardės. Ponas Odi. E, Pone pirmininkė. Aš Noriu pasisakyti dėl ankstesnio dokumento, nes ten pasakyti, kad Europos Sąjunga turi priimti valstybių vyriausybių vadovus čia lankėsi mūsųse šį kartą a, Izraelio prezidentas Šimonas Perisas, taip pat ir Tuniso parlamento nariai. Pone Odi, jūs tikriausiai pasigėdote darbo tvarkos taisyklių atitinkamo straipsnio, o aš visai pas, pamiršau, ar mes įtraukėme šį dalyką ar ne. Posėdis yra nutraukiamas, linkiu visiems geros popietės ir geros kelionės namo, posėdis baigiamas.